Os. susijusios su sesijos atnaujinimu ir darbo tvarka. Noriu pasveikinti Tadžikistano prezidentą Emomalą Rahmoną, kuris oficialiu vizitu vieši mūsų parlamente. Pasveikinkime jį. Ką tik susitikau su ponu prezidentu, aptarėme dvišalius santykius, taip pat apie reformas Tačikistane. Ponai, Birželio ketvirtą dieną minėjome 22-asias dviejų svarbių įvykių metinės. 89 metais tą dieną Kinijos liaudės Respublikos valdžia susidorojo su Jenmeno aikštės, aikštėje sukilusiais žmonėmis. Mes apie tai visi prisimename. Tačiau prieš 22 metus, tą pačią dieną Lenkijoje įvyko pirmieji iš dalies laisvi rinkimai rytų Europoje, kuriuose laimėjo opozicijos atstovai. Tokiu būdu buvo patikrinti visi įgaliojimai ir opozicijos atstovams pritrūko tik vieno mandato Lenkijos senate ir Seime. Tos dvi metinės primena mums, kiek daug pasikeitė Europoje, kiek vidurio rytų Europoje įvyko pasikeitimų. Mums pavyko su mažais nuostoliais e, pasiekti rytų ir vakarų Europos susijungimą.